Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy. Draugės ir draugiai, ponios ir ponai, sveiki visi sugrįžę po vasaros atostogų. Tikiuosi, kad visi gerai pailsėjote nors šios atostogos labai skiriasi nuo ankstesnių. ES ir pasaulyje įvyko daug įvairiausių įvykių. Aš nuolat palaikiau kontaktus